Meine Damen und Herren, darf Sie alle. Ponios ir ponai, norėčiau pasveikinti jūs visus, tuos, kurie susirinko į posėdį šiandien. Manau, kad mes turėtume pagalvoti apie tai, kaip elgtis toliau. Yra negražu, kai mes pakviečiame svečius ir niekas neteina į posėdį. Tai yra iš tiesų labai nemalonu, labai gėda ir netitinka mūsų darbo dvasios. Kuo mes daugiau svečių pakviečiame, tuo mažiau dalyvių susirenka. Taigi tai nėra labai malonu, bet tą turėjau pasakyti. Na, šiandien norėčiau pasveikinti Europos komisijos informacinės visuomenės ir žiniasklaidos generalinio direktorato generalinio di, generalinį direktorių Robertą Mandeliną. E, mums tikrai malonu, kad jūs atvykote į mūsų posėdį ir šiandien iš jūsų ir iš jūsų kolegų norėtume išgirti apie jūsų planuojamą veiklą, o paskui po jūsų prist veiklos pristatymo mes turėsime galimybės užduoti jums klausimą. klausimus. Prašau, ponė Madelin. Gerbiamas pirmininkė, ponios ir ponai, man svarbiausia neskaičius, o kokybė. Manau, kad tikrai puikus laikas susitikti dėl dviejų priežasčių, kadangi komisija e, priėmė e, sprendimus e, dėl ateities finansinės perspektyvos. Ir antroji priežastis, kad šiuo metu laiku yra labai gerai pasvarstyti, kas bus rūdienį, kadangi rudens programa yra labai intensyvi. Aš šiek tiek pašnekėsiu ir vėliau perduosiu žodį savo kolegai. Taigi visų pirmiausia pranešimas apie roamingą. Leiskite pradėti e, e, nuo valdysenos e, klausimų. Dovilyje didysis aštuonetas palėtė labai svarbius klausimus susijusius su svarbiausiomis pasaulinėmis e, diskusijomis. Tai yra labai svarbi inovacija, ne tiek sprendimų prasme, e, bet e, ta prasme, kad valdysena yra ypatingai svarbi visai interneto ekosistemai ir įtraukia mokslinius tyrimus. Ir aš paliesiu klausimus, su kuriais komitetas yra susipažinęs. Taigi, šį rudenį Nairobije vyks interneto valdymo, valdysenos forumas, bus e, neformalios diskusijos, bus e, rengiamos pozicijos. E, praeitais metais tokia konferencija vyko Vilniuje ir aš manau, kad tai puikiai pasaulinė galimybė Europai suvokti daugia šalius metodus ir daugia šalį požiūrį e, interneto e, atžvilgių. Ir antras dalykas, kas yra labai teigiama mano e, nuomonė, tai yra galimybė aptarti su pirmaujančiais partneriais šioje srityje. Singapūrė vyko susitikimas Ir turbūt žinote jungtinių valstijų e, departamentas ir konkurencijos generalinis e, direktoratas keitėsi nuomonėmis e, šioje srityje. Taigi čia galima pasakyti, kad yra ir gerų, ir blogų šiek tiek žinių. Ir antra, saugumas E, saugumas e, buvo, e, saugumo srityje padaryta nemažai pažangos pirmininkaujant Vengrijoje, telekomo taryboje priimti svarbus sprendimai, mes kartu sutarėme iškelti visų internetų, interneto vartotojų, tiek viešų įstaigų, tiek privačių vartotojų E, saugumą e, kaip prioritetą, kadangi e, buvo didelių įsilaužimo atvejų, kai buvo įsilaužta į Prancūzijos finansų ministerijos duomenų bazę. Taigi interneto saugumas yra labai svarbus klausimas, kadangi įsilaužimų grėsmė auga Ir aš manau, kad turėtume kreiptis pirmiausia į parlamentą, e, e, siekdami suformuluoti Europinio įsikišimo viziją. Tai turėtų būti atliekama bendrai visų valstybių narių. Ir antra, e, yra numatytas biudžetas, infrastruktūrinis fondas, apjungti, jeigu taip galima pasakyti, Europą tačiau tai susiję ir e, su e, galimybę suteikti nacionalinėms e, žinyboms priemonės. Na ir trečia, Enisa, kaip jūs žinote, ne tik dabar yra atnaujinamas Enisa mandas, mandatas, bet mes remiame visą Enisa veiklą. Aš jau šiek tiek paliečiau mokslinių tyrimų e, klausimą. E, šiuo metu e, viešojo finansavimas, viešasis finansavimas patiria sunkius metus, tačiau mes tikime, kad didesnis kad būtina skirti daugiau lėšų moksliniams tyrimams šiuose e, trys e, srityse. Ir tai nėra prabangos dalykas. Aš manau, kad mes kartu galime čia dirbti ir nemažai pasiekti. Mes e, įsitikinę, kad vidurio laikotarpio įvertinimas, kuris šiuo metu atliekamas, parodys, kad Europos lėšos yra e, leidžiamos tikslingai ir naudingai, kad e, mes visi galėtume tai suvokti ir tai, kad suprastumėte, kad tai, kad, ką mes siūlome ateityje, e, yra svarbu, e, yra numatyti ir mažesni, ir stambesni e, žingsniai ir priemonės. Yra nedidelės idėjos E, kurios gali būti greitai įgyvendintos e, rinkoje. E, tačiau yra ir didelių ilgalaikių projektų bei idėjų pavyzdinių iniciatyvų, kurios numatytos įgyvendinti per dešimtį metų ir gali kainuoti apie 10 milijardų eurų. Nors tai nėra numatyta mokslinių tyrimų programoje, tai vis tiek aš manau, kad tai e, turėtų būti įdomu jūsų komitetų, e, kadangi tai yra jūsų kompetencijos sritis. E, ir tai būtina, kad e, galėtume įgalinti Europos mokslininkus e, nau, e, pasinaudoti teleskopais E, Čilėje ir e, panašiais dalykais. E, trečiojo paketo perkelimas į nacionalinius aktus vyksta lietai ir kol kas tik taip penkios valstybės yra visiškai perkelusios šias nuostatas į savo įstatymus. Jeigu būtų likusios penkios, tai būtų geriau, tačiau rekomendacijų e, atžvilgių trečiajame e, pakete, e, tai gauname signalus iš Europos bendrovių vadovų. Tai, kad Europos reguliavimas e, didėja e, ir griežtėja Europoje. Mes turėtume užtikrinti vienodas veiklos sąlygas. E, ir e, tolygiai reglamentuoti telekomunikacijų bendrovių veiklą. Ir ne tik politiškai svarbu, kad dengi vartotojai labai aiškiai tai e, e, jaučia. Ir tai turėtų būti struktūrizuota intervencija į telekomunikacijų e, sektorių. E, šiuo metu pasiūlymas yra rengiamas, e, užmojai yra nemaži, stengiamasi pažaboti kainas e, ir stengiamės e, suvaldyti tiek politiškai, tiek techniškai sudėtingus klausimus. Ponai ir ponios, savo skaidrėse aš bandau paaiškinti, ką mes e, siūlome, kad suvaldytume kompetenciją konkurencijos situacija telekomunikacijų rinkoje. Aš norėčiau paaiškinti, kokia situacija šiuo metu e, yra ir kaip atrodo rinka. Kaip e, Reglamentas e, šiuo metu e, yra peržiūrimas. Praeitą savaitę parengėme pranešimą ir pristatymą, e, kuriame teikiame įvairius pasiūlymų projektus dėl raumingo reglamento. Jeigu pažvelgtume į raumingo rinką, E, ir e, koks buvo e, šiuo metu galiojančio reglamento poveikis. Tai galime pasakyti, kad buvo nustatytos virštinės kainų ribos ir kainos sumažėjo. Ir vien tik dėl to sumažėjo, kadangi buvo nustatytos viršutinės kainų ribos. Tada, e, jeigu e, pažvelgsime į duomenų roamingą, tai yra labai svarbi rinkos, e, roamingo rinkos dalis, sparčiai auganti rinkos dalis, tai šiuo metinėme reglamente yra numatyti tam tikri tarifai ir Nu, numatyta 50 e, centų riba, e, tačiau vyksta konkurencija e, ir daugeliu atveju kaina tiesiekia 30 centų. Taigi operatoriai, nepaisant to, puikiai užsidirba iš duomenų roamingo. Aš turiu porą skaidrių. Visų pirmiausia, e, dėl balso paslaugų, tai yra roamingo skambučiai. E, štai čia e, punktyrinė raudona linija pavaizduota virštinė kainų riba. Ir tai rodo roamingo skambučiai E, balso paslaugų roamingo kainas rinkoje. E, kaip matote, ypatingos konkurencijos e, čia nėra. Už tai kita skaidrė rodo duomenų roamingo kainas. Tai yra mažmeninės kainos arba galutinės kainos vartotojams. Ir e, ką mes čia matome, e, tai ypatingai aukšti mėlyni stulpeliai, tai yra duomenų raumingo e, kainos. Jos yra aukštos, yra virš 2 eurų už megabaitą. Taigi Ši, e, per, lai, per pastarosius du metus e, e, ši marža augo. Analizuodami situaciją rinkoje turėtume ieškoti kitų sprendimų nei vien paprastas kainų, viršutinių kainų ribų nustatymas. Ir tai buvo visiškai aiškus reikalavimas numatytas šiuo metu veikiančiame reglamente Ir tiek parlamentas, tiek e, komisija e, ragina pasižiūrėti, kokios e, gali būti, kokie gali būti roamingo paslaugų pakaitalai ir kaip galima būtų spręsti su šituo susijusias problemas. Taigi mes pasirinkome tam tikrą hybridinį e, metodą. Ir svarbiausias dalykas, kai galvojame apie ilgalaikę roamingo e, rinkos perspektyvą, e, tai yra štai tokie pagrindiniai elementai. Tai yra struktūriniai elementai. Aš vėliau kalbėsiu apie tai išsameu. Tačiau visų pirmiausia, jų tikslas padidinti galimybės vartotojams pasirinkti atlikti ir e, suteikti galimybę e, palyginti raumingo e, kainas, kai vartotojai renkasi duomenų perdavimo operatorių. Kita suteikti galimybę naujiems operatoriams įeiti į rinką ir teikti roamingo paslaugas. Tačiau tai, e, tos struktūrinės priemonės jūs e, e, užtruks nemažai laiko, todėl lygiai grečiai turėtume išlaikyti ir ankstesnį kainų viršutinės ribos nustatymo metodiką, kadangi ji pasiteisino kaip efektyvi priemonė. E, dabar norėčiau keletų žodžių paaiškinti, e, kokios yra tos struktūrinės priemonės. Yra dvi priemonių grupės. Visų e, pirmiausia, pirmoji priemonė, ją ja, lengva įgyvendinti ir jį gali iš karto būti veiksminga, kai tik įsigalios naujas reglamentas. Tai yra e, E, mobiliųjų virtualiųjų tinklų operatorių e, e, galimybė teikti interneto ir duomenų perdavimo paslaugas. Visi nauji operatai turėtų turėti galimybę teikti šias paslaugas. Ir jeigu ji pateikia reikalavimą ir atitinka reglamento reikalavimus, e, jiems per du mėnesius e, turėtų būti suteikiamas leidimas teikti tokias paslaugas. Ir antroji dalis, e, antroji priemonių grupė, tai yra galimybė nuo 2014 metų E, e, vidurio e, galimybę pasirinkti atskirai roamingo paslaugų tiekėją, nu, atskirai nuo interneto paslaugų tiekėjo. Ar judio, judrio ryšio tiekėją. Jums bus tada suteikta galimybė pas pasižiūrėti, panagrinėti ir pasirinkti alternatyvų roamingo e, tiekėją. Bus galimybė e, išlaikyti savo šalyje e, tie patį paslaugų, tą patį paslaugų tiekėją, nekeičiant SIM kortelės, o užsienyje naudotis kito paslaugų tiekėjo paslaugomis. Taigi, e, kaip minėjau, tai užtruks nemažai laiko, tam reikės, kad operatoriai tarpusavį bendradarbiautų, e, reikės nustatyti tam tikrus bendruosius principus ir standartus ir jie turėtų būti įgyvendinti. E, žinoma, kaip ir šiuo metu galiojančiame reglamente, um, kaip yra numatyta uh, raumingo paslaugų uh, teikimo apribojimas, kai uh, pasiekiamas ir viršimas tam tikras duomenų kiekio limitas. Taip buvo padaryta ne iš karto, tačiau ir ateityje numatomos panašios priemonės. Ir jeigu naujasis reglamentas bus uh, E, kitų metų e, birželio mėnesį, tai sistema turėtų laiku įsigalioti ir vartotojai galėtų rinktis raumingo paslaugų tiekėją. Tačiau šių, tuo tarpu mes turėtume dar e, nenustoti ir riboti e, kainų, kainas, nustatant viršutinės kainų ribas. 2015 metais turėtume atlikti visišką E, pilną peržiūrą, e, kaip veikia e, rinka ir kaip rinka veiks panaikinus viršutinės kainų ribas 16 metais. Iki 15 metais numatoma didelės apimties peržiūra. Na ir galiausiai keletas tuo, žodžių apie apie duomenų roamingą, kas šiuo metu nėra reglamentuojama dabartiniu reglamentu. Taigi, mažmeninėje srityje esame priversti e, ir ateityje reglamentuoti viršutinės kainų ribas ir vidutinė kaina E, mažmeninėje rinkoje sudaro daugiau kaip vieną eurą už vieną megabaitą. E, mes turėtume nustatyti e, viršutinę kainų ribą iš pradžių 90 centų ribą už megabaitą ir vėliau pamažu pereiti prie 50 euro centų už vieną megabaitą. Ir jeigu pažvelgtume į kainas, E, e, bei sąnaudas, e, tai galima įsitikinti, kad virštinės kainų ribos yra pakankamai dosnus paslaugų teikėjams ir galima būtų netgi nustatyti griežtesnės kainų viršutinės ribas. Ir turime sudaryti, sudaryti galimybės naujiems tiekėjams ateiti į rinką ir teikti paslaugas. Mes negalime e, pernelyg griežtai reglamentuoti e, kainas, nors ir norime apginti vartotojus, e, nes jeigu pernelyg griežtai reglamentuosime kainas, tai rinka taps nepaklau, nepaklausi, nepatraukli ir naujieji operatoriai, naujiesiams operatoriams bus nepatraukluoti į rinką. Dėkoju už dėmesį. Taigi, gerbiamas pirmininkė, mes šiek tiek e, nušvietėme situaciją su dabartiniu reglamentu, būsime pasirengę atsakyti jūsų klausimus. Dėkoju. Iš tiesų, man atrodo, kad buvo tikrai tikslinga išklausyti tokio pranešimo, kuris buvo sakomas laisvai, nebuvo skaitomas. Man atrodo, kad yra daug aktualių klausimų, kurie yra susiję su jūsų veiklos rytimi ir tikrai yra labai puiku, kad jūs tarptinklinio ryšio paslaugas taip gerai pristatėte. Dabar kolegos turi galimybę užduoti klausimą. Pirmasis ponas Riubich. Dėkoju. E, taip pat aš labai džiaugiuosi dėl Roaming 3 reglamento, nes manau, kad mes tokiu būdu periname į labai svarbę informacinių technologijų sritį, svarbų etapą ir manau, kad ateityje turi būti įmanoma be tokių didelių kainų skirtumų kalbėtis. Jūs labai puikiai pristatėte, sakėte, kad vieno megabaito kaina yra vienas euras, tačiau aš pats pagal savo telefoną matau, kad e, iš už 100 kilobaitų moku 1,39 eurus. Taigi mes, jeigu mes norime pasiekti 1 euro e, už megabaitą kainą, vidutinę kainą Europoje, e, tai nežinau, kodėl e, kartais pasirodo sąskaitoj, pavyzdžiui, 9,30 eurai arba kitos sumos Nes jeigu mes suvienodintumėme tas sumas, ypač su gigabaito kaina, e, nes kai kuriuose šalise yra siūlomi specialūs paketai, kur už 8 eurus e, siūlomi 8 gigabaitai. Tai reiškia, kad to, galutiniam vartotojui reikia mokėti 1 eurą už, už 1 gigabaitą. Be to, mes pavyzdžiui, išmaniuosiuose, naudodami išmaniuosius telefonus, mokame 13 900 eurų už vieną gigabaitą. Tai tikrai yra baisus kainų skirtumas, e, jeigu palyginsime tą, pavyzdžiui, kainą, kur kai kuriuose valstybėse narėse vienas gigabaitas kainuoja vieną eurą. Taigi šitų kainų net negalime lyginti Todėl reiktų kelti klausimą, kiek duomenų galima perduoti už tam tikrą kainą, nes tik tokiu būdu būtų galima pasiekti e, kainų galutiniam vartotojui suvienodinimo. Taip pat yra. Poreikis kalbėti Taip pat apie kitas su, su telekomu susijusias problemas turime siekti, kad telekomas gautų daugiau pinigų naujoms investicijoms, nes tik tai, kai jie telekomai darys pelną, jie galės toliau investuoti. Mes turime kalbėti ne tik apie kainų suvienodinimą, bet taip pat apie piknaudžiavimo ribas. Ir visuomenėje, visuomeniai taip pat turėtų būti aišku, kad e, kai kuriais atvejais susidurėme su piknaudžiavimo atvejais. Taip pat norėčiau jūsų paklausti, kodėl jūs norite laukti iki 2016 metų. Man atrodo, kad rinka vystosi taip greitai, kad mes turėtume siekti mažesnių, trumpesnių terminų, e, nes mes dar nežinome, negalime numatyti, kas įvyks po trijų ar keturių metų, kai turėsime naujos kartos techniką. Dėkuoju toliau kolega Odi. Dėkuoju ponė pirmininkė. Dėkuoju taip pat e, generaliniam direktoriui ir kitiems svečiams. Kalbant apie jūsų generalinio direktorato veiklą, aš norėčiau sužinoti apie septintosios pagrindų programos vidurio laikotarpio peržiūrą. Šėjęs šiuo klausimu ir man susidarė įspūdis, kad ekspertai dirbo labai gerai, tačiau komisija labai vėlai parengė komunikatą pavyzdžiui, aš turėjau tik tai dvi savaitės savo pranešimui parengti, o tai tikrai yra labai mažai laiko. Taigi mūsų komitetas turėjo visą darbą susijusiu su šiuo pranešu, pranešimu atlikti labai greitai, kad Europos parlamentas spėtų laiku pasiūsti signalą Europos komisijai. E, yra 13 milijardų eurų, kurie skirti 2011, 2012 ir 2013 metams. Ir, o tai iš tiesų yra toksai sudėtingas laikotarpis, kuomet mes matome, kad nėra to ekonomikos klėstėjimo. Todėl mes, mes norėtume jūsų paklausti, ar jūs e, galėjote atsižvelgti į Europos parlamento pranešimą, kur mes E, siunčiame tris svarbes žinias kitoms institucijom. Visų pirma, norime supaprastinti procesus, e, procedūras visas, kurios yra labai sudėtingos. Taip pat e, siekiame skatinti inovacijas ir padėti smulkioms ir vidutinėms įmonėms ypač kalbant apie tą 2011 metų laikotarpį, kur yra skirta pusantro milijardo berots eurų jūsų direktoratui. Ar jūs galite kaip nors pakomentuoti? Taip pat raumingas ar tas tarptinklinis ryšys ir ponios Kros e, politika yra labai aiškiai suprantama. Aš taip pat esu už tai, kad mūsų vartotojai e, turėtų geras kainas. Manau, kad tai yra gera priemonė visai Europos Sąjungai. Tačiau galbūt jūs galėtumėte mus šiek tiek detaliau informuoti ypač apie reguliavimo institucijas, kaip jos veikia, ką jos daro, kokia infrastruktūra yra sukurta, kad būtų galima nustatyti vienodas kainas. Ir ar yra daromos investicijos visoje Europos Sąjungoje ir tuose tichno, tinkluose, kurio, kurie yra susiję su naujų technologijų vystimusi, su ypatingai greitu ryšiu. Manau, kad vartotojams dažnai susidaro įspūdis, kad jie nėra vienodai traktuojami visoje Europos Sąjungoje, ypač kalbant apie prieigą prie tinklo nes iš tiesų yra labai tokia, kalbant apie e, prieiga prie ryšio yra tokia labai urbanistinė logika ir mes dabar kalbame tik apie mažas kainas, tačiau jeigu kainos bus labai mažinamos, tai tuomet mažės ir investicijas. Ar jūs galite užtikrinti mus, kad visi ES piliečiai galės turėti prieigą prie tinklų? Dėkoju toliau, ponė Tikau. Dėkoju, Pone pirmininkė, aš norėčiau padėkoti komisijos atstovams už pristatymą. Ir sveikinu naująjį pasiūlymą dėl naujojo tarptinklinio ryšio reglamento. Iš tiesų manau, kad kol kas rinka dar nėra pakankamai konkurencinga. Ehm, konkurencijos joje mažai ir dėl to reikėtų dar tas konkurencinės sąlygas gerinti. Ir ko norėčiau jūsų paklausti. Stengsimės tobulinti tekstą ir patys savo ruoštų teikdami pakeitimus, bet noriu paklausti jūsų, ar štai šiuos du aspektus turit mintyje. Pirmiausia, vis dar nėra, nerastas sprendimas pasienio zonoms tarp pasienio tarp valstybių narių ir trečiųjų šalių. Yra tam tikrų mm, trukdžių ryšio ir dėl to gali būti, jog žmogus mano, jog mm, kalbasi telefonu naudodamasis vietinio ryšio paslaugomis, Tačiau pasirodo vėliau, kad tai jau buvo tarp tinklinio ryšio paslauga arba kaip tokia užfiksuota. Aš manyčiau, kad vartotojui labai yra aktualu, kad būtų rastas sprendimas šiai problemai. Ir kitas dalykas, apie kurį norėjau užsiminti, yra, kad e, į mus e, kreipiasi daugelis žmonių, skūsdamėsi dėl to, kad SMS žinutės neretai tarp tinklinių ryšio paslaugomis naudojantis labai vėluoja ir kartais net tik po kelių dienų pasiekia gavėją. Taigi reikėtų numatyti kažkokius tai griežtus reikalavimus, kad taip ateitie nebebūtų. Nes SMS žinutės paskirtis yra kiek įmanoma greičiau perduoti tam tikrą informaciją gavėjui. Aišku, lygiai tas pats pasakyti nėra apie telefono skambutį. Ir dar viena man rūpima tema. Veikiau gal prašymas jums daugiau informuoti, labiau šiek tiek informuoti mus apie um, jūsų direktorato vykdomą projektą e-identity. Komisija būsimiems metams, manyčiau, turėtų numatyti šios projektų įgyvendinimą, kadangi tai yra labai svarbu šioje srityje. Much, like... Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti komisijai ir generaliniam direktoriui už uh, šią informaciją. Aš turiu klausimėlį uh, susijusių su naujų uh, fondų, tai yra infrastruktūrinė priemonė sujungianti Europą E, e, apie e, prioritetinius projektus ir dalyvavimo sąlygas, kadangi turime patirties kad šioje srityje, bent jau mano valstybėje, Portugalijoje, labai prasti projektų rezultatai. Buvo numatytas projektų paketas e, įdėkti plačiai juosti internetą kaimo vietovėse. Ir taip pat norėčiau užduoti klausimą susijusi su bendru finansavimu, nes tai yra sudėtingas klausimas neretai. Toliau kolega Ransdorf. Mano klausimas labai paprastas. Ar jūs atsižvelgėte į e, mažų ir vidutinių įmonių problemą, kadangi jau pirmojo reglamento e, laikotarpiu e, buvo. E, problemos e, mažoms ir vidutinėms įmonėms, e, kuriuoms yra sunku įsilieti į tinklą, kad jos galėtų dirbti e, tinkle. Ir parlamente nebuvo patvirtinta ši galimybė. Taigi mano klausimas šį šiuo metu, ar jūs galėsite užtikrinti mažoms ir vidutinėms įmonėms įžengti į rinką E, įsijungti į tinklą, kadangi didžiosios bendrovės neleidžia smulkioms įmonėms e, įsijungti ir teikti paslaugas. Ačiū ir dar suteiksiu žodį poniai Madurel. <laughs> Aš labai trumpai kalbėsiu. Direktor general, agradecerle a los dos. Ačiū Pone generalinė direktorių, noriu padėkoti Jums ir Jūsų kolegai, kad atvykote pas mus į posėdį, pateikti kai kurių pranešimų ir tikrai teisingai pastebėjote, kad e, pats tas metas dabar daryti kai kurias išvadas dar iki rudens. Aš manau, kad e, su daugeliu klausimų puikiai susidorojote, be kita ko čia paminėta nas, tas pats tarptinklinis ryšys ir taip pat dar kiti klausimai, kuriuos matyt enertingai aptarinėsime per ateinančius kelias mėnesius. Norėsiu pateikti kai kurios papildomus dar klausimus, ponui Onšau. Praėjusią savaitę mano frakcija pateik, yra pateik, pateikė pasiūlymą dėl rezoliucijos projekto dėl komisijos darbo programos 2012 metams. Ir čia užsiminčiau apie tris temas svarbesnės, tam rezoliucijos projekte, nes norėtume, kad jūsų generalinis direktoratas tais klausimais dirbtų smarkiau. Pirmiausia, klausimas dėl elektroninės priekybos ir teritorializavimo. Manome, kad vienos bendros skaitmeninės rinkos sukūrimas reikalauja, kad elektroniniais prekybos elementai būtų stiprinami, elektroninis parašas ir visi kiti susiję su to dalykai, apie ką jau kalbėjo kiti kolegos. Tikslas be abejo vienintelis - padidinti vartotojų apsaugą. Kalbant apie tarpvalstybinę prekybą, komisija be abejo turėtų dar ištirti galimybę labiau atsižvelgti į teritorializavimo aspektą sandarų sudarimo metu. Ir dar norėčiau atkreipti dėmesį taip pat į būtinybę sukurti stabilę teisinę bazę. Reikia dar daugiau to stabilumo, pavyzdžiui, ir telekomunikacijų pakete sukurti tam, kad investicijos į infrastruktūrą būtų skatinamos ir toliau, ir taip pat į kitas to susijusias paslaugas. Taigi reikia daugiau teisinio tikrumo, bet tuo, mat, tuo, pat pačiu metu, tuo pačiu metu užtikrinti ir adekvačią kainą vartotojui. Ir kalbant apie ateities darbo programą, dar pageidautume, kad būtų ir tas rytis geriau finansuojama, O taip pat galvojame, kad komisija turėtų taip pat labiau kreipti dėmesį ir į sveikatos priežiūros paslaugas šioje srityje, su transportu susijusias paslaugas, sumaniuosius energetikos tinks, tinklus ir visus kitus dalykus taip pat reikėtų minėti. Ačiū. Aš dar taip pat savo ruoštų, ponė Medlin, užduosiu Jums klausimą. Nes įdomiausias dalykas tarp tinklinio ryšio reglamento pasiūlyme yra ta trečioji dalis dėl infrastruktūros. Nelabai suprantu, dėl ko uh, negalima dirbti sparčiau, kam toks ilgas laikotarpis darbams numatytas, nes per tą laiką, vadinasi, reikės ir vėl m, mm, taikyti reguliuojamas kainas. Aš to visiškai nesuprantu. Manyčiau, kad reiktų kiek įmanoma greičiau prasilaužti šioje srityje. Taigi, kokios priežastys tokio ilgo laikotarpio įdomu. Ačiū, pirmininkė, dėkuoju Jums už komentarus ir klausimus ir mes tikrai e, pasižymėsime svarbiausius jūsų signalus. Leiskite pradėti nuo klausimų nesusijusių su roamingu ir vėliau pereisiu prie roamingo. E, dėl septintosios tyrimų programos vidurio laikotarpio e, įvertinimas yra atliekamas ir aš džiaugsmingai perėmiau šiuos šias darbo užduotis. E, buvo pateikta pasiūlymų supaprastinti. E, e, galbūt netaip džiaugsmingai šie siūlymai buvo priimti kituose šios institucijos komitetuose, tačiau mes puikiai suprantame smulkių mokslinių tyrimų ir inovacinių bendrovių nusivylimą, kadangi didelės bendrovės dominuoja šioje srityje. Ir aš manau, e, mes turime e, tiek audito tarnybos, tiek biudžeto e, kolegų palaikymą. Idėjos yra labai aiškius Mes jas puikiai suvokiame ir, aš, ir manau, kad e, šiuo metu e, veikia labai e, atvira priemonė. Mes stengiamės padaryti viską, kad palengvintume smulkių ir vidutinių įmonių įžengimą į rinką. Ir aš manau, kad komisija e, pateikė pasiūlymų, e, kurie e, kol kas dar yra aptarimo procese, tame tarpe ir Europos parlamente. Ponios Tikau klausimas dėl elektroninio parašo E, mes e, rudenį pateiksime kompleksinį e, sprendimą elektroninis identitetas ir elektroninis parašas bus reglamentuoti. Yra numatyta elektroninio parašo direktyva. Ir aš tikiuosi, kad šie teisės aktai pasirodys šių metų rudenį. Ru E, ir tai bus, e, bus siekiama apjungti Europ, e, elektroninio parašo bei elektroninės tapatybės teisės aktus. Vienas iš sprendimų yra galių suteikimas vartotojui pavyzdžiui, kai vartotojas gyvena pasienio rajone. Na, o kiek e, kalbant, e, kiek tai susiję su trečiosiomis valstybėmis, e, tai mes bendraujame su savo partneriais, kaip pavyzdžiui, su partneriais Rusijoje ir trikdžiai pasienio regionuose bei e, jungtys tarp valstybių e, narių Europoje, e, tai klausimai, tai problemos susijusios ir reikalaujančios šiek tiek daugiau laiko, bet tačiau mes tai sprendžiame. Pone Karvalio klausė apie Europos sujungimą. E, šiuo metu yra kuriama koncepcija e, komisijoje e, ir kas bus daroma toliau. Aš manau, mes turėtume nustatyti takos skirą tarp energetikos, transporto ir informacinių technologijų sričių. Ir numatyti konkrečius poreikius įstatymų paketuose. Mes e, nemažai pasimokėme iš ekonomikos atsigavimo plano įgyvendinimo. E, mes turime pasirinkti tikslingai tinkamus e, tarpininkus kad sukurtume tinkamą investicijų e, e, ekspertų bazę tiek privačiame e, finansavimo sektorija, tiek visuomeninėme sektorija ir įveikti tą finansavimo skirtumą didžiulį ir e, ponios Maduros klausimas. Mes tikrai e, sveikiname jūsų paramą, mums labai reikia jūsų e, paramos. Ir specifinėje telekomų srityje mes turime pasižiūrėti E, į sąnaudas Europos telekomunikacijų rinkoje. E, ir, ir turėsime panagrinėti teritorinio metodo gyvybingumą. O kas dėl e, teisinio aiškumo, tai čia nieko daugiau negaliu pridėti. Mes dar kol kas esame pradinėje stadijoje, e, e, tik pradėtas įgyvendinti ir perkelti perkelinėti į nacionalinės e, teisės trečiasis paketas. Taigi šioje srityje tikrai dar daug reikia ką nuveikti ir reikia daug pasiryšimo. Tačiau informacinių e, technologijų sritis, kaip inovacijų sritis, tai čia tikrai e, pritarčiau Jums ir mes matome labai aiškės dvi sritis, kad e, informacinių e, technologijų sritis turėtų prisijungti prie tokių iniciatyvų kaip išmanieji miestai, išmanioji energetika ir kitų iniciatyvų. Daug lengviau kalbėti apie konkrečius dalykus E, nei apie iššūkius. Ir Europa turėtų išlikti mokslinių tyrimų šioje srityje e, prieš akiją. Ir jeigu leisite, pereisiu dabar prie roamingo ir atsakysiu į pono Riubigo e, pirmąjį klausimą. Komisija visada elgesi E, egocentriškai elgesi. Ir pirmasis e, testas bus taryboje ir parlamente. E, ar mums pavyks pasiekti kompromiso dėl mūsų siūlymų. Taigi pirmiausias dalykas, klausimas yra dėl pereinamojo laikotarpio. Tai yra labai subtilus klausimas ir dėl kainų viršutinių ribų nustatymo. Aš manau, kad e, reikės nustatyti trumpesnius terminus, e, kad laikytumėmės dabartinių nu, šiuo metu galiojančių sutarčių. E, pavyzdžiui, kiekvieną kartą, kai klientas ateina, ateina pasirašyti sutarties, telekomunikacijų sutarties e, į agentūrą, tai e, yra pasvarstoma, e, kas, kokios paslaugos e, bus gaunamos ir kokią naudą iš to gausiu. Ir aš manau, kad mes negalime tikėtis iš rinkos, kad e, e, tokia informacija galėtų būti suteikta iš karto per vieną naktį. Na, o dėl klausimo susijusio su investicijomis, e, kurį palėtė ponas Rubigas ir ponas Odį. Tai yra susijęs su investicinio modelio tvarumu. E, vienas iš pagrindinių e, veiklos rodiklių tai yra greitos veikos interneto tinklo dėgymas Europoje Ir ponas Baroso ir ponė Nelį e, Kros konsultuojasi su e, Europos informacinių technologijų bendrovių e, generaliniais vadovais ir aš manau netrukus bus pateiktos šių konsultacijų išvados, kadangi nėra linijinio ryšio tarp pelno ir investicijų. E, akcininkai nori savo dividendų ir mes turime tai suvokti. Tai nėra e, tiesiogin, e, dalykas, kuriame egzistuoja tiesioginis ryšys. Tačiau mes turime galvoti apie roamingo vartotojus ir apie investicijas informacinių technologijų srityje. Svarbiausia yra apimtis, pavyzdžiui, tokioje valstybėje kaip Danija 90 procentų e, namų ūkių turi plačiai juosti internetą ir labai e, greito mobilaus e, ryšio galimybės. Ir ne visi tuo gali pasinaudoti, nors techninės galimybės yra. Todėl tikslas yra sukurti e, rinką jau egzistuojančiam labai patraukliam turiniui. E, dėl raum, žinučių e, roamingo. Aš suprantu, kad mums kelia nerima, kai jūs siunčiate žinutę, kad vėluosite į vakarienę ir ta žinutė ateina po trijų val valandų. Tai yra tikrai svarbus klausimas. O kodėl pono Ransdorfo klausimo, tai atsakymų galėčiau užbaigti e, savo pasisakymą. E, Mažos ir vidutinės įmonės e, tikrai e, susiduria su sunkumais šioje e, srityje. Yra siekis vietose sudaryti galimybės smulkioms įmonėms pasinaudoti stambių informacinių technologijų ir ryšio tiekėjų tinklais ir sandoriai e, galimi. Mm, mūsų siekis yra sudaryti galimybę smulkioms ir vidutinėms e, e, įmonėms naudotis stambiųjų tiekėjų tinklais visoje E, Europoje ir aš manau, kad tai lems e, teisėkuros procesas. Dėkuoju, pirmininkė. Taigi, ponios ir ponai, tikiuosi, kad ir visų jūsų vardų galiu padėkoti ponui generaliniam direktoriui ir jo kolegai už išsame informaciją, kurią jie mums suteikė ir už tai, kad jie paaiškino, kodėl buvo pasirinktas būtent toks kelias. Manau, tai yra tikrai naudinga mūsų tolimesniems pokalbėms ir artimiausiais mėnesiais, nesakau, kad per artimiausias savaitės, bet per artimiausius mėnesius mes tikrai daug dirbsime ir prie konkrečių projektų. Ačiū labai už jūsų paaiškinimus. paaiškinimus ačiū. Europe is normal for that.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 Okay, we can start. Gerai, ar galima pradėti? Okay, wir müssen am Anfang vielleicht. Iš pradžių mes turėtume išbandyti, kaip veikia mūsų balsavimo aparatūra. Taigi dabar toks bandomasis balsavimas. Ir mūsų klausimas, taip ar ne, ar kad iš karto baigiame posėdį ir pradedame atostogas. Pra, prašau, balsuokite taip ar ne. Okay, vote is closed. Gerai, balsavimas baigtas, o rezultatas, aišku, manęs visiškai nestebina. <laughs> Taigi viskas aišku, galime pradėti balsuoti. Pirmasis pranešimas yra ponios Vicky Ford pranešimas naftos ir dujų žvalgymo ir gavybos atviroje jūroje saugos problemos. Tai yra tikrai labai sudėtinga tema. Jūs visi turite balsavimo sąrašą ir pradedame balsuoti. Balsuojame dėl 31 pakeitimo. Kas už? Kas prieš? Susilaiko primta. 33. Kas už? Prieš? susilaiko priimta. 34. Kas už, prieš, susilaiko atmesta. 35. 35. Kas už, prieš, susilaiko priimta. Pirmasis kompromisas. Kas už, prieš, susilaiko priimta toliau atkrenta. 34. Kas už? Prieš. Susilaiko priimta. 38. Kas už? Prieš. Susilaiko priimta. 39 ir 40 identiški pakeitimai. Kas už? Prieš. Susilaiko atmesta. Toliau Ample antras pakeitimas. 41. Atsiprašau, 41. Kas už? Prieš susilaiko atmesta. 42. Kas už? Prieš susilaiko atmesta. 43. Kas už? Prieš susilaiko. Buvo šiek tiek per greitai. Tačiau yra truputį problemų, nes mes e, turime atmesti kai kuriuos pakeitimus, nors nesame už tai atsakingi. Taigi 43. Balsuojame dar kartą dėl 43. Kas už? Prieš susilaiko priimta. Gerai, 44. Ne, atsiprašau, antras kompromisas. Kas už, kas prieš susilaiko priimta. Toliau, Ample 2 kas už, prieš, susilaiko, priimta. Ampul 3, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Trečias kompromisas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Ketvirtas kompromisas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Ampul 5, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 55, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 56, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Penktas kompromisas, kas už. Aja. 57. 57 pakeitimas. Kas už, prieš, susilaiko priimta. Penktas kompromisas, kas už, prieš, susilaiko priimta. 59, 3 dalis, pirmoji dalis, kas už. Pirmoji dalis, kas už. Prieš. Susilaiko. Patikrinsime. Turime patikrinti pirmąją dalį. Pradedame balsuoti. SND one too much. Socialistų frakcijos vienu nariu per daug visiškai nauja procedūra. Ar jūs dar nepavargote prieš pat atostogas? Balsavimas baigtas, priimta. Tai buvo pirmoji dalis, dabar antroji dalis. Kas už? Prieš susilaiko priimta, trečioji, kas už. Atsiprašau, trečioji atkrenta, 64 pakeitimas kas už, prieš susilaiko atmesta. 65 kas už, prieš susilaiko priimta. 66 kas už. 67 kas už, prieš susilaiko primta, 68 kas už, prieš susilaiko primta, 6 kompromisas kas už, prieš susilaiko primta, 72 kas už, prieš susilaiko primta, 73 kas už, prieš susilaiko primta, 74 kas už, prieš susilaiko primta. Šeštas A kompromisas, kas už? prieš susilaiko priimta. Empl 8, kas už, pirmoji dalis, kas už, prie, prieš <laughs> susilaiko priimta. Antroji dalis, kas už, prieš susilaiko atmesta. 76, kas už, prieš susilaiko priimta. 77, kas už, prieš susilaiko priimta. 7 kompromisas, kas už, prieš susilaiko priimta priimta. Aštuntas kompromisas kas už, prieš susilaiko priimta. Devintas kompromisas kas už, prieš susilaiko priimta. 89 kas už, prieš susilaiko priimta. 90 kas už, prieš susilaiko atmesta. 91. Kas už? Prieš. Susilaiko priimta. 92. Kas už? Prieš. Susilaiko priimta. Devyniasdešimt penktas kas už, prieš susilaiko primta, dešimtas kompromisas kas už, prieš susilaiko primta, 99 kas už, prieš susilaiko priimta. 11 kompromisas kas už, prieš susilaiko priimta. 102 ir NV14 identiški pakeitimai ir su žodiniu pakeitimu kas už, prieš susilaiko priimta. 103 kas už, prieš susilaiko priimta. 104 ir NV15, kas už, prieš, susilaiko priimta. 105, dvi dalis, pirmoji, kas už, prieš, susilaiko priimta, antroji, kas už, prieš, susilaiko priimta. Šimtas devintas, kas už, prieš, susilaiko priimta, 110 kas už, prieš, susilaiko priimta, jūri 7 kas už, prieš, susilaiko priimta, 113 kas už, prieš, susilaiko priimta, 115 kas už, prieš, susilaiko priimta, 116 kas už, prieš, susilaiko primta, 117 kas už, prieš susilaiko primta, 118 kas už, prieš susilaiko primta, 119 kas už, prieš susilaiko primta, 12 kompromisas kas už, prieš susilaiko primta, 124 kas už, prieš susilaiko priimta. 126 kas už prieš susilaiko priimta. 128 ir 20 identiški pakeitimai kas už prieš susilaiko priimta. Holz, Holz, 130. 130. 130. Kas už, prieš, susilaiko priimta. Envi 18 pakeitimo antroji dalis. Kas už, prieš, susilaiko. Envi 18 antroji dalis. Kas už, prieš, susilaiko atmesta. 132. Kas už, prieš susilaiko atmesta. Šimtas trisdešimt trečias kas už, prieš susilaiko priimta. Šimtas trisdešimt ketvirtas kas už, prieš susilaiko priimta. Tryliktas kompromisas kas už, prieš susilaiko priimta. 137 kaip priedas, kas už, prieš, susilaiko primta. Empl 15 kas už, prieš, susilaiko primta. 138 kas už, prieš, susilaiko primta. 139 kas už, prieš, susilaiko atmesta. 140 kas už, prieš, susilaiko priimta. Šimtas keturiasdešimt pirmas, kas už, prieš, susilaiko priimta. Šimtas keturiasdešimt trečias, dvi dalis, pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaiko priimta, antroji, kas už, prieš, susilaiko atmesta. 144. Kas už, prieš, susilaiko primta. Empl 7. Kas už, prieš, susilaiko primta. Dabar 7. Kas už, prieš, susilaiko primta. 8. Kas už, prieš, susilaiko primta. 9. Kas už, prieš, susilaiko primta. 11. Kas už, prieš, susilaiko primta. 12. Kas už, prieš susilaiko priimta, 14 kas už, prieš susilaiko atmesta. Tryliktas. Kas už, prieš, susilaiko, priimta. Penkioliktas. Kas už, prieš, susilaiko primta, 16 kas už, prieš susilaiko primta, 17 kas už, prieš susilaiko primta, 18 dvi dalis pirmoji kas už, prieš susilaiko primta, antroji kas už, prieš susilaiko primta, 19 kas už, prašau, 19 kas už, prieš Dar kartą. 19. Kas už? Prieš. Susilaiko. Primta. 20. Kas už? Prieš. Susilaiko. Primta. 21. Kas už? Prieš. Susilaiko. Primta. 22. Kas už? Prieš. Susilaiko. Primta. Ar galėtume iki 30 balsuoti dėl visų šitų pakeitimų kartu? Nuo 23 iki 30 dėl visų kartų ne. O kur yra, kodėl, kame yra problema? Dėl kurio pakeitimo kyla problemos? 23 kas už, prieš susilaiko priimta, 24 kas už, prieš susilaiko priimta, 25 kas už, prieš susilaiko priimta, 26 kas už, prieš susilaiko priimta, 27 kas už, prieš susilaiko priimta, 28 kas už, prieš susilaiko priimta, 29 kas už, prieš susilaiko priimta, 30 kas už, prieš susilaiko priimta. Pirmas kas už, prieš susilaiko priimta, antras, antras ir ketvirtas identiški kas už, prieš susilaiko priimta, trečias kas už, prieš susilaiko priimta, Šeštas, kas už, prieš, susilaiko primta. Penktas, kas už, prieš, susilaiko primta. Empul pirmas, kas už, prieš, susilaiko primta. Empul šeš, šeštas, kas už, prieš, susilaiko primta. Empul dešimtas, kas už, prieš, susilaiko primta. Empul dvyliktas, kas už, prieš, susilaiko primta. Empul šešioliktas, kas už, prieš prieš susilaiko primta, MPL 17 kas už, prieš susilaiko primta, MPL 18 atkrenta, MPL 21 kas už, prieš susilaiko primta, NV1 kas už, prieš susilaiko primta, NV31 kas už, prieš susilaiko primta, NV36 kas už, prieš susilaiko primta, NV37 kas už, prieš susilaiko atmesta. 38. Kas už prieš susilaiko atmesta. Viskas. Dabar elektroniniu būdu balsuosime dėl viso e, dokumento. Prašau, pradedame balsuoti. And closed. No. Closed. And Balsavimas baigtas, rezultatas aiškus, didžiaja balsų dauguma, dokumentas patvirtintas, sveikiname ponę Ford. Tai yra tikrai vienareikšmiškas rezultatas, nebuvo labai paprasta, tačiau tai yra ne tik daugelio balsavimų rezultatas, bet taip pat buvo labai sudėtinga suderinti pakeitimus su kitu komitetu. Pone Ford, ar norite pasakyti ką nors? Norėčiau padėkoti kolegoms iš visų frakcijų. Mes dirbome labai sunkiai, nes net iki pakeitimų pakeitimo termino e, siekiame pasiekti kompromisu ir visiems e, dėkoju iš visų frakcijų, kurie padirbėjote kartu. Dėkoju. Jetzt müssen auch nochmal alle klatschen. Dankeschön. Dabar turime mit zum Bericht von Kollegen Chachimakakis Interi. Taigi paplojame, o dabar pono Hatsimarkakis pranešimas energijos rinkos vientisumas ir skaidrumas. Balsuosime dėl kompromisinio teksto iš karto elektroniniu būdu. Two votes. Three votes if you want, yeah. but the members can do it together if they. Okay. If they don't also, wir können jetzt drei Einzelabstimmungen machen. Wir können. Taigi pasirodo, galim tris kart balsuoti dėl atskirų dalykų, bet galim ir vieną balsavimą surenkti. Taigi Vienas dėl visų trijų sprendimų. Vienas balsavimas, prašau. Closed. And alles klar. Balsavimas baigtas, rezultatas aiškus, sveikinimai, sėkmės, o mes linksmai žygiuojam toliau. Dabar pono Šimanskio parengta nuomonė. Turime balsavimo sąrašą ir pradedam kompromisas numeris vienas už, prieš susilaikė priimta antras. Kompromisas už, prieš susilaikė priimta. 2A už, prieš susilaikė priimta. 11 už, prieš susilaikė priimta. 14 už. 11 pasitikrint norit? Gerai, balsuojame elektroniniu būdu dėl 11 pakeitimo. Baigtas balsavimas, labai aiškus rezultatas. Gerai, 14. Už, prieš, susilaikė priimta, 15. Trys dalys. Pirma dalis už, prieš, susilaikė priimta, antra dalis už, prieš, susilaikė priimta. Trečioji dalis už, prieš. Pasitikrinkim dėl trečios dalies, balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Ir štai rezultatas patvirtinta. 18 už, prieš susilaikė priimta. 48 už, prieš susilaikė priimta. 19 už, prieš susilaikė priimta. 20 už, prieš susilaikė priimta. Trečias kompromisas už, prieš susilaikė priimta. 24 pakeitimas už, prieš susilaikė atmesta. 26, 27, 28 pakeitimai identiški, kas už, prieš susilaikė atmesta. 29. Pasitikrinti reikia. Gerai, tikrinamės dėl 26, 27, 28 balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Taigi netoks raiškus rezultatas. 29 dabar už, prieš susilaikė priimta. 20 už, 29 tikrinam. Tikrinamės dėl 29 balsavimas pradedamas. Baigtas balsavimas. Atmesta. 30. Kas už? Už. Prieš. Susilaikė priimta. 31. Už prieš susilaikė priimta. 40. Dvi dalys dėl pirmosios pirmiausia už, prieš. Mm. Tikrinamės. Dėl pirmosios dalies balsavimas pradedamas. 40. Pakeitimas, pirmoji dalis. Balsavimas baigtas. Atmesta. Antroji dalis kas už, prieš, susilaikė priimta. Ketvirtas kompromisas už, prieš susilaikė priimta. 32 pakeitimas, antroji dalis už, prieš, pasitikrinkime dėl antrosios dalies. Balsavimas pradedamas. Vieno EPP frakcijos balsų per daug. Ar jau dabar gerai? Ne. Taigi, vieną turim atmest. Ačiū. Balsavimas baigtas, atmesta. Penktas kompromisas kas už? Prieš. Susilaikė priimta. 39 pakeitimas kas už? 39 už. Prieš. Susilaikė priimta. 40. Pirmas. Manot, kad reiktų pasitikrinti? Gerai, 39 tada. EPP ir vėl vienu per daug. Ačiū. Baigtas balsavimas. Atmesta. 41. 41, ar ne taip? ir pirmoji dalis. Taip, 41 pirmoji dalis už, prieš susilaikė priimta. Antroji dalis už, prieš susilaikė priimta. 42 už, prieš. Pasitikrinkim. Tikrinamės dėl 42. Balsavimas pradedamas.

49 dabar. Už, prieš, susilaikė atmesta. Pirmas pakeitimas, kas už. 49, norit pasitikrinti, balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Atmesta. Pirmas pakeitimas, kas už, prieš, Dar kartą aiškiai parodykit, kas už pirmą. Ačiū. Prieš susilaikė priimta. Vadinasi, galime balsuoti dėl visos nuomonės elektroniniu būdu. Balsavimas pradedamas. Ir balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Sveikiname kolegą Šimanskį. Baigėme sėkmingai ir šiuos balsavimus. Ir dabar paskutinė balsavimo dalis. Tai yra bendra rezoliucija ir taip pat klausimas žodžiu. Vakar sutarėme dėl balsavimo vienu bloku. Taigi, kas už, parodykit rankas. Iškėlė, kas prieš, ačiū, sulaikė priimta. Ar turim dėl konsoliduoto teksto balsuoti? Taip. Taigi, tą ir padarykime elektroniniu būdu. Balsavimas pradedamas. ir baigiamas, taip. Ačiū. Irgi sėkmingai pavyko baigti balsavimą, galėsime pereiti į kitą darbų etapą ir su šią nuomonę, ir su šią rezoliucijos projektu. Ir dabar laukiame Lenkijos ministro, bet jo dar nėra ir negali būti nes numatytas atvykimo laikas 11 valanda. Manyčiau, kad ministras turbūt ir neatvyks anksčiau 11, matyt nebent vėliau. Gal iki 11.30 nutraukime posėdį. Bus tikrai aišku, kad ministras jau bus, nes sekretoriatas sako, kad apie pusę 12 matyt ministras pasirodys tik tai. 11 būtų per anksti, ar ne? Taigi, Dabar pertrauka iki 11.30. Nėra prasmės dabar kaip nors stumti tą laiką. Taigi, išgerkit kavos, susipakuokit lagaminą gal.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 Okay, ladies and gentlemen, ich darf Sie alle wieder ganz herzlich begrüßen nach der kurzen und. Ponios ir ponai, sveikinuosi vėl iš naujo su visais po trumpos pertraukėlės, o itin širdingai noriu pasveikinti Lenkijos ministro pirmininko pavaduotą ir ekonomikos ministrą Valdemarą Pavlaką. Labai džiaugiuosi, kad pirmininkaujančios Lenkijos ministro pirmininko pavaduotojas atvyko pas mus į posėdį. Per pastarasias kelias savaitės tiek su ponu Pavlaku, jau tiek su kitais Lenkijos vyriausybės atstovais turėjome progų susitikti, pasikalbėti. Buvome nuvykę ir į Lenkiją, tai buvo labai puikus vizitas, puikiai organizuotas vizitas, manau, tą patvirtintų visi, vykę kartu su mumis į Lenkiją. Ir tiek mano įžangos. Ir dabar Kviečiu Jūs, ponė Pavlakai, tarti keletą žodžių, po kurių kolegoms bus teikta proga Jūsų paklausti, ko nors ar pakomentuoti. Tiesa, pusę pirmos e, būtinai turėsime baigti posėdį, nes e, privalome atsižvelgti į vertėjams e, numatytus darbo laiko normatyvus, kadangi vakar uždėlsiau, šiandieną būsiu tikrai punktualus. Taigi, ačiū ir laukiame jūsų žodžio. <coughs> Szanowne Panie, Szanowni Panowie, e, e, bardzo. Ponios ir ponai, džiaugiuosi galėdama su Jumis susitikti. Džiaugiuosi, kad galėsime aptarti energetikos klausimus, taip pat e, pramonės klausimus Aš tikiuosi, kad Lenkijos pirmininkavimas bus naudingas e, tiek visai Europai, tiek e, Lenkijai, e, kad visi kiti Europos valstybių ministrai atsakingi už šią sritį ir Lenkijos atstovai, ponia Kudritska ir Graborčik, infrastruktūros ministras, taip pat ponas Milleris, kuris yra vidaus reikalų ministerijos atstovas. Aš norėčiau pristatyti e, Lenkijos kaip pirmininkaujančios valstybės prioritetus e, jūsų atsakomybės srityje. Mes susitelksime į tris sritis. Visų pirmiausia, tai yra Europos integracija. Tai yra viena svarbiausių e, sričių. Ir antrasis prioritetas arba antroji sritis yra saugi Europa. E, energetikos e, apsirūpinimo maistu ir gynybos srityse. Ir trečioji dalis Trečioji sritis - Europos atvirimas pasauliui, išoriniam pasauliui. E, ūkio ministras, e, ekonomikos ministras yra atsakingas už visas šias e, sritis, kiek jos yra susijusios su pramonės ir energetikos politika. Pradžiai norėčiau pasakyti keletą žodžių apie energetikos politiką. Tai yra viena iš svarbiausių dalių, kuriant saugę Europą. Ir manome, kad vienas iš svarbiausių žingsnių užtikrinant Europos saugumą tai yra sukurti tvirtus e, pagrindus e, energetikos politikos e, išoriniam matmeniu. Europos pozicija šalių, kurios yra pagrindinis energetikos tiekėjus atžvilgių e, galėtų būti efektyvesnė. Ir aš manome, kad bet kokie veiksmai skirti sustiprinti išoriniam matmeniui gali būti tik naudingi Europos Sąjungai. Ir tarptautinis matmuo yra labai svarbus didinant eko, masto ekonomikos svarbą ir ekonominį tvirtumą. Mes siūlome, kad ES taryba aptver, aptartų e, mechanizmą, e, kuris e, būtų susijęs su, su paprasmintinimu bei Europos institucijų susijusių su energetikos sektoriumi veiklos supaprastinimu. Ir antrasis matmuo yra sugebėjimas spręsti energetikos problemas dvišalių pagrindų. E, kitas e, klausimas, kuriam mes teiksime e, dėmesį savo pirmininkavimo laikotarpiu, tai yra bendrijos aki išplėtimas kitoms valstybėms, valstybėms partneriams ir ES kaimynams. E, Europos e, e, sąjunga turėtų susitelkti mūsų pirmininkavimo metu į sutarties ratifikavimą. Mums būtų E, tokiu būdu e, lengviau kalbėtis su e, savo partneriais ir TTA taryba Vroclave šį rudenį tai išsameu nagrinės. Energetikos efektyvumo klausimas taip pat labai svarbus mūsų pirmininkavimo laikotarpiu. E, energetikos efektyvumo direktyva e, todėl yra labai svarbi. Mes e, siekiame padidinti energetikos efektyvumą 20 procentų. Yra tyrimų rezultatai rodo, kad Europa sugeba pasiekti tik pusę šio tikslo ir mes siekiame kad būtų imtasi įvairiausių veiksmų, technologijų, statybos, pramonės, transporto srityse, e, siekiant e, pasiekti didesnę dalį šio tikslo. Todėl mes pasiūlėme labai e, ambicingą darbo tvarkę, didinant energetikos efektyvumą. Ir Lenkija, kaip pirmininkaujantį valstybę, rugsėjo tarybos metu E, pasiūlys e, aptarti šios e, klausimus, o taip pat bendrą iniciatyvą tarp ES ir jungtinių valstijų, siekiant pasirašyti susitarimą tarp ES ir jungtinių valstybių. Taip pat bus, bus pateiktas siūlymas ratifikuoti susitarimą. Pirmininkaujantį Lenkiją sieks e, pusiausviros tarp institucijų. Todėl lapkričio 24 dieną ES e, tarybos e, posėdžio metu bus prieimami sprendimai šiose sritise. Ir tai yra labai svarbu, kadangi kalbame apie energetikos infrastruktūros e, sukūrimą ir išvystymą. Ir tai yra labai svarbu Europos energetikos politikai. E, šiais metais e, dar yra vienas labai svarbus klausimas, tai yra energetikos strategija iki 2050 metų ir taryba šį klausimą nagrinės pirmininkaujant Lenkijai. visų įmamų, e, e, visų priemonių įtaka e, bus tikrai aiškiai jaučiama ir mes stengsimės bendradarbiauti su partneriais įvairiose srityse, taip pat paliečiant ir konkurencingumą. Kita sritis tai yra reglamentas susijęs su taikymo sritimi ir rinkos, rinkų sanglauda. Toliau kalbėsime apie saugumą ir saugą e, jūros e, e, naftos platformose. Dėmesį skirsime aplinkos apsaugai šiame sektorija. Europos Sąjunga siekia, kad Europa nustatytų principus saugumo ir saugos principus šioje srityje ir siekiame, kad tai būtų priimti šie, šios taisyklės europinėme lygmenyje. Kalbant apie atominę energetiką, tai mūsų pirmininkavimo laiko tarp srityje, mes dirbsime Euroatomo direktyvos srityje e, ir pagrindinį dėmesį skirsime atominės energetikos e, darbuotojų e, saugai. Sieksime bendro sutarimo ne tik Europos valstybėse, bet ir valstybėse kaiminėse kad būtų taikomi patys griežčiausi saugumo e, reikalavimai atominėje energetikoje. Ir e, norėčiau pasakyti, kad mes labai norėtume pakeisti ES retoriką, nes manome, kad turėtume susitelkti ne tik į mažai e, CO2 išmetančią pramonę ir ekonomiką, mes turime pakeisti visą mentalitetą. Taigi e, pagrindinį dėmesį telksime į e, šios klausimus ir pasitengsime išnaudoti visas ES galimybės. Jeigu kalbėsime apie mažai e, arba visiškai anglės e, e, viendeginio neišmetančią pramonę, tai šiek tiek apsiribosime. Mes turėtume susitelkti ir į efektyvesnės efektyvesnio energetikos naudojimo sprendimus turime e, kalbėti apie šiluminius e, siurblius, gaminančius energiją, e, panaudojant dujant, dujas. Europoje gaminamos, gaminama tokia energija iš šiluminių siurblių, energi, elektros energija ir mes būt, būtinai turime išlaikyti darbo vietas šiuose sektoriuose, kad būtume kon konkurencingi. Šiame kontekste norėčiau taip pat informuoti Jūs, kad Lenkijoje e, vyksta bendradarbiavimas su tarptautinėmis organizacijomis. Visai neseniai e, sužinojame apie Pasaulio banko e, tyrimo rezultatus, ap, apie pereinamąjį laikotarpį Lenkijos pramonėje e, prie pramonės išmetančios e, kuo mažiau e, CO. Ir taigi mes siekiame pervesti savo ekonomiką prie ekologiškos ekonomikos, išlaikydami darbo vietas ir konkurencingumą. E, visos diskusijos e, vyksta Europos 20-ųjų e, metų strategijos šviesoje. Europos Sąjungos įvairios, įvairios iniciatyvos dėl E, energetikos išleklių efektyvumo, e, taip pat susilauks daramos svarbos mūsų. Dėmesys, dėmesio susilauks ir konkurencingumas. Ir e, Liepos 21-22 dienomis Sopote vyks konferencija šiais klausimais. Aš norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad mes norėtume uh, sutelkti Europos e, dėmesį į įvairias e, sritis, galvodami apie bendrą dalyką, kaip turėtume e, išsaugoti darbo vietas ir sušvelninti krizės padarinius. Visa tai yra susiję su konkurencingumo ir darbo vietų išlaikymu. E, numatyta ir kita veikla E, rugsėjo 20-30 dienomis, 29-30 dienomis e, bus konkurencingumo e, tarybos susitikimas, kur bus priimtos išvados dėl Europos konkurencingumo. Ir norėčiau informuoti Jūs, kad šios iniciatyvos bus baigtos diskusijomis priimant, e, patvirtinant e, pavyzdinę iniciatyvą dėl ES konkurencingumo. E, spalio, lapkričio mėnesiais vyks konkurencingumo darbo grupės diskusijos ir aš E, norėčiau patikinti e, Jūs, e, kad mes labai entuziastingai ėmėmės savo pirmininkavimo, tačiau spalio mėnesį Lenkijoje vyks parlamento rinkimai. Todėl mūsų uždavinys yra gana sudėtingas. E, e, ir nors Europoje prasideda vasaros atostogos, mes tikrai netostogausime, mes spręsime Europos politikos e, klausimus ir renksimės intensyviam rudeniui. Gerbiamas pirmininkė, ponos ir ponai, mes tikrai tikimės jūsų paramos, tikimės bendradarbiavimo iš jūsų pusės ir, ir tikimės e, galimybių pasinaudoti jūsų e, patirtimi, e, kadangi jūs seniai jau sprendžiate e, šios klausimus ir e, e dalyvaujate Europos teisės aktų e, e, kūrime. Mes norėtume pasinaudoti jūsų e, E, išmintimi ir jūsų patirtimi e, esame pasirengę išklausyti jūsų, kaip kartu galėtume pakelti Europos ekonomiką. Dėkoju, ponė ministrė pirmininkė jeigu jūs šį, šiais metais neturėsite atostogų ir stropiai dirbsite, tai galiu pasakyti, kad kartais už tą stropumą būna atlyginama. Uh, E, mums liko labai mažai laiko klausimams, dėl visų kolegų norėčiau paprašyti, kad kalbėtumėte nelgiau kaip vieną ar dvi minutės. Mes paleisime laikrodį, nes juk mes norėsime dar išgir, išgirsti atsakymus, o ponui Pavlakui reiks laiko atsakymo. Taigi ponas Weberis pirmas. Dėkoju, ponė ministrė. Norėčiau pasveikinti Jūs atvykus į mūsų posėdį, padėkoti Jums už Jūsų įžanginę kalbą, kaip ir Jūs. Aš taip pat manau, kad energetikos politika ir energetika tai energetikos efektyvumas yra esminiai klausimai. Kadangi nėra daug laiko, norėčiau pabrėžti tik vieną dalyką. Man labai svarbu paklausti jūsų apie komisijos pateiktą pasiūlymą dėl GMES programos. ir dėl to, kad ji turėtų būti finansuota kitoje finansinėje perspektyvoje. Tai netitinka mūsų e, aplinkosaugos ir saugumo prioritetų ir gali atsitikti taip, kad GMS programa tiesiog bus nutraukta, nes nebus pakankamai lėšų. Tai reiškia, nebebus. E, investicijų arba tų privačių investicijų 3 milijonų eurų, milijardų eurų. E, investicijos jos pasirodė, pasirodys, kad jos ne, neapsimokės. Todėl mano klausimas būtų, ką jūs nori, žadate padaryti kad užtikrintumėte, kad ši svarbi programa, kuri yra labai svarbi mūsų aplinkos priežiūrai, kontroliai, kad ji nebūtų nutraukta. Ačiū. Pone Grostet, dėkoju. Pone pirmininkė, turėčiau du klausimus. Pirmasis. Su, su ES pramonės politiką ir pranešimu, kurį mes patvirtinome prieš e, kurį laiką. Taigi, ką jūs norėtumėte, ką jūs žadėtumėte padaryti, kad tradicinės pramonės darbo vietos išliktų Europoje? Mums reikia konkrečių pasiūlymų. Antra, aišku, jūs kalbėjote apie energetikos politiką, apie CO2 emisijas ir sakėte, kad yra būtina gaminti daugiau energijos, Tai reiškia, mums reikia daugiau anglies e, elektrinių, šiluminių e, elektrinių. Ir mes žinome, kad yra to, e, naujų technologijų šioje srityje ES ir galbūt iš tiesų būtų naudinga, jeigu Lenkija toliau skatintų tas naujas technologijas anglės e, surinkimo ir saugojimo CSS programa yra labai svarbi. Dėkuoju toliau, ponė Ek. Čia. Minister, welcome to the... Ačiū pirmininkė. E, Ministra, sveikinu Jūs atvykus į parlamentą. Aš čia, salės viduryje. Dėl energetikos strategijos mane šiek tiek neramina, ypatingai po paskutinės aplinkosaugos tarybos susitikimo e, dėl e, galimybių komisijai susidarėti E, Pietų Afrikoje gruodžio mėnesį. Mums reikalinga platforma, e, kuria remdamėsi galėtume dirbti ir ypatingai nerima kelia pranešimas apie energetikos efektyvumą ir konkurencingumą. Yra, tai yra būtent tie prioritetai, kuriuos e, jūs ką tik paminėjote. Mums reikalingi sprendimai E, kad sukurtume geras darbo sąlygamas. Ir antra, e, išteklių efektyvumas. Galėtum, gal galėtumėte šiek tiek plačiau e, papasakoti, kaip ketinate dirbti šioje srityje. Ir galiausiai, tikiuosi, kad trilogija, kad veiksite kaip Junktinė karalystė ir Prancūzija, pasinaudodami atvirų mandatų, kad galiausiai galėtume užbaigti savo pradėtus darbus. Zvi. Merci, Monsieur le Président, et bienvenue. Kolegė Rivasi, ačiū. Pone pirmininkė, sveiki atvykę, gerbiamas ministrė, mes viešėjome su įtra delegacija Lenkijoje. Ir tada kalbėjote apie įdomią gana energetikos politiką Taip pat e, užsiminėte ir apie tai, kad reikėtų mažiau anglės naudoti, bet o kaip yra su skalūninėmis dujomis? Čia CO2 išlakų yra labai daug fiksuojama, daugiau netgi negu dirbant tradiciškai su anglimi. Ir kitas klausimas, kokias garantijas galite pateikti vartotojams, kurių gerimas gruntinis vanduo yra užterštas įvairiausių įmonių. Esate 90 leidimų regis įvairiausių e, išdavę Lenkijoje, o vis dėlto gruntinis vanduo yra užteršiamas. Kas perims atsakomybę už tai? Kolega Šimanskis. Witam, panie premjerze, w parlamencie. Dėkoju. Sveiki atvykę į parlamentą. Aš tikrai džiaugiuosi matydamas jūs čia. Ir visą tai, ką jūs pasakėte, tai yra labai svarbu. Šiame komite komitete jūs tikrai rasite sąjungininkų, kad galėtumėte įgyvendinti visą tai, ką esate numatę šiose srityse. E, mes e, ką tik e, balsavimą dėl remit direktyvos, reglamento atsiprašau. Ir mes kalbėsime apie dujų reglamentą. Taigi šis sprendimas yra labai svarbus, visi parlamento nariai e, suinteresuoti šiuo klausimu išreiškė savo susirūpinimą, kad CO2 emisijos e, e, yra. Tai yra labai svarbu visoms valstybėms e, centrinėje Europoje ir taip pat Lenkijoje. Taigi, kokie yra numatomi veiksmai šiuo, e, šiuo klausimu, šioje srityje? E, Kolega Brezina. Ačiū, ponė pirmininkė, sveikinusiu su gerbiamu ministru, linkiu jam sėkmės per Lenkijos pirmininkavimo pusmetį ir norėčiau paklausti dėl teisės aktų susijusių su brandoliniais tyrimais. Žinome, jog e, mokslinių tyrimų bendroji programa taryboje jau buvo patvirtinta, bet ten yra ir įvairiausių elementų į tai įtraukta, pavyzdžiui, reguliarus dalyvavimas įvairiose programuose ir taip toliau. Ir ar Lenkija ketina galutinai jau užbaigti darbus su šiuo dokumentu, su šia programa, programa, nes yra labai svarbių dalykų, kalbant apie brandulinius tyrimus, pavyzdžiui, kalbant apie um, apie brandoli, brandulių um, jungimo technologijas ir, ir kitą. Ačiū ir dabar žodis kolegai Girek. Dėkoju. Turiu keletą klausimų, bet apsiribosiu tik vienu dviem. Gerbiamas ministrė, be abejo, ketinate racionaliai vykdyti energetikos politiką, kaip sakėte, ir kaip vertinate tada išlakų klausimą. Klimato kaitos energetikos paketas be atitinkamų e, pakeitimų netitinka numatytiems tikslams ir negaliu sutikti su kolegomis, kurie galvoja, jog CCS technologijos klausimas, pavyzdžiui, išspręstas. Ne. Kaip galima veiksmingiau dirbti ir išgauti energiją šioje srityje. Ačiū, ponia Karvalijo. You, Ačiū pirmininkė. Ačiū ministrė, kad šiandien pas mus lankotės ir jūs, už jūsų išsamų paaiškinimą apie tai, ką jūs ketinate veikti. Aš turiu klausimus du trumpus dėl anglės dvideginio sugavimo ir saugojimo. Tai yra e, tiesiogiai susiję su klimato kaita ir jeigu mes neįgyvendinsime tos CCS programos, mes negalėtume įgyvendinti įsipareigojimų susijusių su klimato kaita. Jau yra sukurtos technologijos ir bandomieji projektai gyvendinti. Europos e, Sąjunga turi septynis E, didelio masto projektus. Vienas iš jų yra Lenkijoje. Tačiau žinome, kad šie projektai e, vyko su sunkumais susijusiais ne su technologijomis, bet su e, finansavimu. Taigi, kokie jūsų, kaip pirmininkaujančios valstybės, planai pastumėti šiuos projektus? kad jie galėtų pademonstruoti šių technologijų taikymą. Ir antrasis klausimas susijęs su pastatų energetiniu efektyvumu. Tai yra didžiulė problema Europoje, taip pat ir Lenkijoje. Ir didžiausia problema čia yra architektūra kadangi e, šis klausimas yra labai sudėtingas, taigi programas yra labai sunku įgyvendinti, didinant jau egzistuojančių pastatų energetinį efektyvumą. Dėkoju. Äh, Dėkoju toliau kolegė Hibner. Dėkoju. Norėčiau pasveikinti Jūs, ponė premjerę. Labai džiaugiuosi, kad atvykote pas mus ir kad mums pristatėte Lenkijos darbo programą. Ta informacija, kurią mes gavome, rodo, kad jūsų programa yra labai ambicinga, kad jūs norite e, patvirtinti naują direktyvą dėl, dėl rinkos energetikos rinkos skaidrumo ir naują teisės aktą dėl brandolinės energetikos saugumo. Tai iš tiesų yra labai E, ambicingi planai ir norėčiau jūsų paklausti, ar jau galima šiuo metu pasakyti, kad Europoje nėra vieningos nuomonės dėl to, kaip turėtų atrodyti energijos rušių mišinys. Kad ar yra vieninga ta europinė pozicija, kaip būtų galima atrasti tą bendrą visoms valstybėms narėms energijos e, mišinį, energijos rušių mišinį, kaip įsivaizduoja Lenkija, kaip jis turėtų atrodyti, ar prie to mišinio turėtų būti priskiriama brandolinė energija. Ir toliau dėl e, tarybos, ar jūs, e, dėl darbo taryboje, ar jūs bandysite padėti atskiroms valstybėms narėms, nes dauguma valstybių narių turi e, savo planus, kai, kaip jos, tiksliau sustabdė savo planus, kaip turėtų toliau vystyti ene, brandolinę energetiką. Taip pat e, aš suprantu, kad e, neįmanoma pagaminti viso energijos mišinio e, iš tradicinių šaltinių. Todėl tikrai svarbus tas mišinio klausimas. Ačiū. Dėkoju toliau, ponas Balčytis. Ačiū, gerbimas pirmininkė, gerbimas ministrė, taip pat e, noriu pasveikinti atvykus čia ir puikiai suprantu, koks e, užimtas kalendorius. E, jūsų programa yra tikrai gana ambicinga ir e, tikrai būtų, e, manau, labai prisidėtų prie ateities mūsų tvirtesnės Europos sukūrimo. Ir nenorėdamas kartotis, pirmiausia, jūsų programai yra numatyta imtis labai konkrečių žingsnių dėl smulkaus verslo smulkaus ir vidutinio verslo aplinkos pagerinimo. Kaip žinom, atskiros valstybės visiškai neskiria tam dėmesio, yra didelė problema finansavimo. E, šito sektoriaus ir norėčiau trumpai išgirsti, kaip jūs planuojate tą padaryti. Kitas klausimas, kuris eilę metų nesisprendžia, tai patento apsaugos e, klausimas. Jūs esat numatę sukurti vieningą patento apsaugos sistemą ir tikrai tai yra sveikintinas dalykas, aš manau, kas padidintų inovacijų plėtrą ir jų praktinį panaudojimą. Trečias, mano supratimu, labai svarbus klausimas, tai yra techninių reikalavimų suvienodis harmonizavimas arba standartizavimas kas e, trukdo dabar e, laisvam prekių judėjimui. Ir manau, kad atskiros valstybės naudojasi gindama savo rinką. Ir tikrai tai yra labai svarbus klausimas ir norėtųsi, kad jūs labai trumpai pakomentuotumėt. Ir paskutinis. Jūs savo e, pasisakymę paminėjote dėl energetikos, kad energijos klausimų sprendimas gali būti vykdomas ir dvišalių pagrindų ką jūs turėjote omenyje, nes praktiškai mūsų visa strategija yra daugiau paremta, kad ES turi kalbėti vienu balsu, ypatingai apsirūpinant energetiniais resursais, kad energetika nebūtų naudojama politiniais tikslais. Tai tiek klausimų. Ačiū. Herr Grübsch als letzter. Ich werde es in meinem Leben nie mehr lernen. Na ir paskutinis kalbėtojas ponas Grübsch. Dėkoju, ponė pirmininkė, žinau, kad jums sunku ištarti mano pavardę. Sako ponas Gžyp. Tačiau kiekvieną kartą jūs patą padarote vis geriau, ponė pirmin, ministrė pirmininkė. Norėčiau. Išreikšti jums savo padėką už tai, kad jūs pristatėte Lenkijos pirmininkavimo prioritetus Ir išgirdau daug mūsų komitetui aktualių dalykų. Norėčiau užduoti Jums tokį klausimą. Kaip Jūs vertinate tokį dalyką? Mūsų kaimyno, kaimininės valstybės tai yra Vokietijos priimta sprendimą atsisakyti brandolinės energijos, visiškai atsisakyti brandolinės energijos iki 2022 e, metų. Tai juk Iš tiesų, ši energi, energijos rušis sudaro visą ketvirtadalį netgi e, Vokietijoje gaminamos elektros energijos. Taigi, ką šis Vokietijos sprendimas reikš ES energetikos politikai ir kokia yra jūsų pozicija dėl to, kokia kokį poveikį šitas naujas energijos rušių mišinys turės ES. Taip pat, e, aišku, yra tikslai dėl atsinaujinančių energijos šaltinių, tačiau iš tiesų mes turime suvokti, kad mes visi atsidursime visiškai naujoje situacijoje. Viso, visos kitos energijos rūšis staiga pasikeis jų vaidmuo. Taip pat jūs kalbėjote apie tai, kad reiktų skatinti švarias uh, anglies technologijas energijos ga, gamybos rytyje. Taigi čia vėlgi galima naujų žvilgsnių žvelgti į Europą. Uh, pažvelgti į dujotekius, į jų naudą, jų naudojimą, taip pat e, gruntinio vandens e, naudojimą šiems tikslams. E, jau yra naujų pažangių technologijų šioje srityje, pavyzdžiui, tokių, e, kurios skatina metano dujų naudojimą dujų gavyb, gavyboje tai juk iš tiesų labai išsami ta Lenkijos programa. Dėkoju, ponė Gžip. Dabar suteiksiu žodį ponui e, vicepremjerui, kad jis atsakytų į klausimus. Dėkoju, ponė pirmininkė, ponios ir ponai. klausimai, kuriuos jūs uždavėte, susiję su pačiomis įvairiomiausiamis sritimis. Todėl norėčiau iš pradžių pasakyti tokią bendro pobūdžio pastabą, kuri susijusi su energetikos politika ir jos poveikiu pramonės politikai. Esminis dalykas yra tai, kad mes turėtume sukurti kažkokį bendrą požiūrį, bendrą bazę, e, nes tik tuomet visa mūsų veikla bus paprastesnė. Ir čia labai svarbus subsidiarumo principas. Taip pat yra labai svarbu kalbėti apie techninius klausimus, apie e, techninius normatyvus ir tokius klausimus būtų galima spręsti greičiau ir lengviau, jeigu turėtume atitinkamą reglamentą, jeigu ES turėtų vieningus standartus kalbant apie tokias sritis, kurios yra susijusios su mūsų tradicijomis ir kultūriniu palikimu, tai aišku, čia jau geriau tada turėti direktyvas, kurios reglamentuotų tas sritis. Pateiksiu konkretų atvejį, konkretų pavyzdį. Yra kalbama apie galimybę pereinamojų laikotarpių taikyti 10 straipsnio C dalį energetikos srityje. Šitas straipsnis yra uh, E, žinomas nuo 2008 metų, kuomet tarybos išvadose buvo paminėta formulė susijusi su įranga ir instaliacijomis. Taigi 2008-aisiais buvo paminėta ta formulė, dabar, me, dabar yra 2011 metai ir mes matome komisijos gairias, jose e, kalbama apie investicijas, kurios turi būti matomos, apie instaliacijas, kurios turi būti matomos. Taigi, ar nebūtų, taigi dabar jau būtų pats laikas pradėti tas investicijas. Ir kol kas įmonės nedirba nei inovatyviai, nei E, daug investuoja dėl to, kad nėra aiškių vieningų taisyklių šioje srityje, todėl e, tai būtų labai svarbu ir už tai labai svarbu atkreipti dėmesį į tokius praktinius klausimus e, jau nuo pat pradžių. 36 procentai iš 50 procentų tai yra santykis 2 sutinka su 3. Taigi trečdaliu sumažėja emisijos. Tačiau norint įgyvendinti tokį projektą, reikia turėti teisinį saugumą, kažkokias teisinės garantijas. Na, o dabar pereisiu prie atskirų klausimų. Ponas Weberis kalbėjo apie mūsų tikslą susijusi su konkrečiu reglamentu. Čia yra įvairiausi komisijos pasiūlymai e, pateikti, kurie bando atsižvelgti į atskirų valstybių interesus. Ir taip pat jau yra numatomi dėrybų aspektai, kurie būtų susiję su tolimesnė Danijos pirmininkavimo veikla. Todėl būtų labai svarbu, kad kad tos priemonės, e, bendrosios politikos priemonės, kad jos būtų e, praktiškai gyvendinamos. Kalbant apie pramonės politikos tikslų įgyvendinimą, mažiau CO2 emisijų, tai norėčiau atkreipti dėmesį į tai, kad už energetikos klausimus atsakingi asmenys buvo susirinkę į posėdį ir jie apsvarstė Vokietijos sprendimą atsisakyti brandolinės energijos ir kalbėjo apie įmanomą techninį prisiderinimą e, prie šio sprendimo ir taip pat apie CO2 emisijų mažinimą. Ir tame susitikime buvo sąmoningai kalbama apie tai, nes yra stambios e, pramonės šakos, kurios yra susiję su anglės e, surinkimu ir saugojimu. Taigi, tai yra projektas, kuris nebūtų įgyvendinamas be europinio finansavimo. Todėl labai svarbu pabrėžti, kad tokios gamyklos statymui yra reikalingas finansavimas, taip pat reikia atsižvelgti į geologinės sąlygas. Taip pat reikia parengti piliečius, kad nebūtų jų kažkokios neigiamos reakcijos tačiau tokie darbai yra labai svarbus. Toliau kita svarbi tema susijusi su pramonės politika e, ir energetikos efektyvumu, tai yra skirtingi energetikos politikos aspektai, pavyzdžiui, šilumos siurbliai, įvairūs e, su transporto politika susiję aspektai, pavyzdžiui, kaip e, elektromobiliai, Čia mes turime siekti ne tik efektyvaus energijos suvartojimo, bet turime galvoti apie tai, kad pavyzdžiui benzininis variklis, e, kurio efektyvumas yra 10 procentų, o kalbant apie elektromobilį, jo e, efektyvumas yra gali būti netgi iki 30 procentų. Taigi tai turi labai svarbę reikšmę, ypač kalbant apie energijos saugojimą. Tai yra, jeigu energija nėra e, naudojama vartotojo, tai tuomet e, ji turėtų būti kažkur kaupiama, saugojama ir, ir e, tik vėliau panaudojama. Nes dažnai, pavyzdžiui, važiuojant automobiliu yra sunaudojami tik 3 procentai energijos, o visa likus yra išvaistoma. Taip pat, kalbant apie statybų sektorių, mes taip pat turime galvoti apie didelės galimybės, nes, pavyzdžiui, energiją tausojantis namai ir kitos įvairios technologijos turėtų būti, e, turėtų nesustoti ties ES sienomis, ypač kalbant apie klimato kaitą. E, komisijos kelio gairių planas dėl aplinkosaugos, e, tai yra aplinkosaugos ministrų parengtas kelio gailių. E, planas ir emisijų mažinimas iki 20 ar iki 25 procentų, kurį jūs paminėjote, jį galėčiau pakomentuoti taip. E, mes manome, kad šioje srityje galima ieškoti galimų sprendimų ir diskutuoti apie juos, nes yra labai svarbu, kad būtų įgyvendinami e, išlakų mažinimo tikslai ir kad jie būtų suderinami su pasauliniais susitarimais, nes be pasaulinių susitarimų nebūtų e, kažkokių veiksmingų pasiekmių, nes e, taip pat mes turime, e, nes kitaip mes. E, Primesime labai griežtas taisyklės ES pramoniai ir tai neturės jokios naudos. Šiais metais pradėjo e, veikti, Lenkijoje pradėjo veikti naujas E, pradėjo veikti nauja energetikos programa. Ir jos veikla įrodė, kad be tarptautinių susitarimų yra labai sunku siekti e, bendrų tikslų. Todėl yra labai svarbu, kad Europa ne tik tai e, lyderiautų inicijuodama tarptautinius susitarimus. E, prisiminkime COP14 susitikimą Poznanėje. Jame dalyvavo 20 didžiausių teršėjų. Ir e, plieno, betono ir aliuminio pramonės atstovai tai buvo. Todėl e, E, tame susitikime buvo pasirinktas sektorinis požiūris ir e, todėl aš norėčiau tai pabrėžti, kad yra labai svarbu nustatyti atitinkamus rodiklius atskiriems sektoriams ir kalbėti apie technologijų vystimą. Ta, tas Poznanė įvykęs sustikimas buvo labai svarbus, labai įdomus, ten buvo kalbama apie tai, kokios pažangos būtų galima pasiekti aliuminio plieno ir betono pramonė, kai būtų galima mažinti jų e, išlakų kiekį. Ir čia labai svarbu taip pat kalbėti apie skirtumus tarp ES valstybių narių. E, tai galėtų būti mums galimybė parengti globalius e, problemų sprendimus. Kai kada mes bandome tarsi viską mauti ant vieno kurpalio ir ieškoti vieno vieningo sprendimo. Tačiau kai kada galbūt reiktų elgtis kitaip. Anksčiau, pavyzdžiui, Sovietų sąjungoje buvo išrastas e, puikus, e, puikis skutimosi mašinėlė, kai per penkias sekundės buvo galima nusiskusti, tačiau e, nebuvo pagalvota apie tai, kad e, žmonės turi, skir... kad jų veidai yra skirtingi, skirtingi, e, skirtingi veido bruožai. Mes turėtume todėl nedaryti taip, kaip darydavo sovietiniai mokslininkai ir stengtis pritaikyti savo sprendimus e, globaliai. Na, o kalbant apie skalūninės e, dujas ir Anglį, norėčiau pasakyti Jums, kad džiaugiuosi, kad Jūs e, matote dar blogesnių dalykų negu Anglis. Skalūninės dujos vertinamos dar, dar kaip labiau pavojingesnės negu Anglis. E, ir dar didesnį pavojų keliančius e, aplinkai. Norėčiau pasakyti, kad tai labai svarbu e, atsižvelgti į tai, sprendžiant energetikos klausimus, nes kai kalbame apie anglį ir apie skalūninės dujas, nes sprendžiant anglies keliamas problemas, tai yra anglies e, e, deginio sugavimo ir saugojimo technologijos. E, taigi, įgyvendinus šias technologijas, CCS technologijas, anglies technologijos bus nebe tokios pavojingos. O skalūninių dujų naudojimas, e, ypatingai Kanados patirtis, e, rodo, kad kiekvienas e, tokių dujų klodas reikalauja skirtingos technologijos, todėl tokių dujų naudojimas yra pernelyg rizikingas. Ir gali būti, kad skalūninių dujų klodai pasirodys netokie E, e, pavojingi ir netaip teršiantis gruntinius vandenius. Nes e, kai mes išgauname anglį, tai šis procesas yra ne tik pavojingas klimatui, bet kelia ir kitų aplinkos problemų. Todėl tai yra labai svarbu iš aplinkosauginio požiūrio. Ponas Šimanskis paminėjo REMIT direktyvą ir mes jai pritarėme. Norėčiau pabrėžti, kad šią direktyvą e, pristatomi atitinkami sprendimai, tinkami e, sprendimai ir e, kontrolės mechanizmai Taip pat užtikrinamas e, skaidrumas ir vienodos sąlygos visiems veiklos vykdytojams. Kai aš kalbu apie e, skaidrumą, e, tai mane visai neseniai žurnalistai šiuo atžvilgiu atakavo ir klausė, ar aš pasisakau prieš laisvą rinką. Aš noriu pasakyti, kad ši remit direktyva įgalina taikyti energetikos rinkos skaidrius sprendimus. Ir komisija norėtų e, pakeisti penkias direktyvas tyrimas susijusias su e, e, atominės energetikos moksliniais tyrimais, E, ir šios penkios direktyvos yra e, planuojamas sujungti į vieną e, teisės akto pasiūlymą, kad būtų pasiekta pusiausvyra. Kai buvo penki teisės aktai, jie buvo labai specifiniai ir jeigu mes perėsime prie vieno teisės akto, tai turėtume tikrai surasti uh, E, tinkamą e, pasiūlymą ir tai turi būti atlikta kaip galima, būtų, kaip galima greičiau, e, kadangi visos problemos reikalauja kuo spartesnių sprendimų. Ir aš dar kartą norėčiau pabrėžti, kad mes tikrai norime, kad visi sprendimai susiję su saugumu nes neapsiribotų vien Europos Sąjunga Mm, e, bet ir išplistų ir kitose mūsų e, kaimininėse valstybėse. Ir pono Gerik klausimas dėl e, energetikos paketo pakeitimo ir klimatos, klimato paketo suderinimo. Tai aš manau, kad šie sprendimai yra ypatingai svarbus ir lemiami. Mes turime juos nuolat atnaujinti. E, vienos idėjos negali e, e, triumfuoti, jeigu jos yra per daug brangios ir negali būti įgyvendintos. Pavyzdžiui, kaip Lenkijos Belhatovo mieste yra atlikti tyrimai, kad e, anglės dvideginio saugojimas ir sugavimas kainuotų 600 eurų e, už vieną torą, toną. Taigi, e, kai kalbame apie sąnaudų, sąnaudas ir atsižvelgiame į žaliavas e, bei įrenginių eksploataciją, tai kainos labai išauks. Turime galvoti apie sprendimus, kurie būtų e, e, ekonomiškai įgyvendinami ir pasiteisintų. Na, o dėl energijos rūšių mišinio, tai mūsų pozicija dėl e, lyginamųjų e, indeksų, e, Lenkijos pozicija yra sutelkta į tai, e, kad energijos rūšių derinys e, pagrįstas susitarimais yra vienas svarbiausių dalykų. Manome, kad labai svarbu e, E, laikytis pagrindinių principų, nes šiuo metu e, egzistuoja e, įvairūs mechanizmai mm, naftos gavyba atviroje jūroje, yra tam skirta direktyva. Ir toje direktyvoje sakoma, kad tai yra valstybių narių kompetencija, o Lenkijos atveju mes tvirtiname, kad turėtume e, siekti iš emisijų mažinimo e, tikslų įvairiausiais būdais ir laikydamiesi e, Vokietijos priimtų sprendimų. Ir turime atsižvelgti į Vokietijos sprendimus E, galbūt e, vienu atveju būtų geriau investuoti daugiau į atsinaujinančius energijos šaltinius Tačiau bendrais e, bruožais galiu pasakyti, kad e, Lenkija mano, kad svarbiausias e, dalykas yra pakeisti politiką ir energijos rūšių mišinį susitelkiant į atsinaujinančius energetikos šaltinius ir atominę energetiką. Ir tai yra e, pats laikas spręsti šias problemas. Mes esame atviri visiems e, argumentams, kuriuos pateikia ispanai, italai dėl patentų. Ir e, tikiuosi, kad e, kaip galima greičiau bus prisijungta prie Europos patento erdvės. Dėl standartizacijos. E, e, standartizacija turi būti įgyvendinama reglamentų pagrindu. E, taip tai įgalintų pasinaudoti kaip galima greičiau bendrosios rinkos teikiamais privalumais. E, mes, pavyzdžiui, turime e, namuose te, mobilių telefonų skirtingus kroviklius. Tai yra toks paprastas pavyzdys,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 E, ponas Gžip uždavė klausimą. Aš manau, kad aš iš dalies atsakiau. E, tai susiję su Vokietijos sprendimu e, nebenaudoti atominės energetikos ateityje. Aš norėčiau pasakyti, kad pirmininkaujanti valstybė yra pasirengusi bendradarbiauti tiesiogiai su jūsų komitetu, su pranešėjais mes teikiame daug vilčių į asmeninius ryšius, jeigu yra koks e, skubus klausimas, e, kreipkitės į e, Lenkijos delegatus ir palaikykime ryšį. Aš manau, kad mes galime pasinaudoti visais įmanomais ryšio kanalais. E, pasinaudokite e, visais e, mm, Lenkų, Lenkijos parlamento nariais ir naud, dalinkite savo patirtimi. Mūsų žingsniai link ekologiškos, link žaliosios ekonomikos reiškia tvarų augimą ir reiškia, kad visi socialiniai, ekonominiai ir aplinkiniai E, aspektai, e, į juos bus atsižvelgiama tuo pačiu metu. Ir užbaigdamas norėčiau pasakyti, kad mes padarysime viską, e, kad galėtume pasiekti žalę ekonomiką. Dėkuoju. Herr stellvertretender Ministerpräsident darf mich, Herr Pavlak, ganz, ganz herzlich bedanken für die Norėčiau padėkoti Jums, ponė vicepremjerė, kad atsakėte į tokius pačius įvairiausius klausimus, bet tokių diskusijų problema visuomet būna kad būna užduodami įvairiausi klausimai, stengiamas apžvelgti įvairiausius aspektus. Iš tiesų dėkoju Jums, mes dar susidursime su sunkiu praktiniu darbu, kai konkrečiai dirbsime su atskirais teisės aktais.